meine sehr verehrten Gerbiamosios ponios ir ponai, mėlyjei svečiai, norėčiau pratesti posėdį, pradėti seminarą apie bankroto bylas, bankroto bylų teisę ES. Gailestauju, kad turime pradėti kiek vėliau, kadangi prieš tai turėjome uždarą posėdį, kuris išsitėsė, jis buvo gana sudėtingas. Sudė buvo susijęs su nu, imuniteto svarstymu ir dėl to mes vėluodami pradedame šį seminarą. Norėčiau pasveikinti ponę Nora Voltas iš Aldrich organizacijos Bruselėje atstovė Daniel Fritz, Herman Rechts, e, e, Reichsenbelte advokatų kontoros atstovą, ponas Pukstų, ar Pukštų, tikiuosi teisingai pasakiau, iš Varšuvos e, advokatų kontoros, pona Cooper iš Londono ir pona Robert Van Gaal iš Amsterdamo advokatų kontoros. Aš siūlyčiau paklausyti jūsų pasisakymų iš eilės ir po to pradėsime um, klausimų valandėlę ir ponas Fritzas turės dar suspėti į savo lėktuvą, dėl to jisai turės anksčiau pakalbėti. E, tai yra, jeigu jūs turėsite jam klausimų, jisai pirmasis į juos turės teisę atsakyti. E, taigi mes įterpsime nedidelę klausimų raundą, nedidelį klausimų pa, raundą į tą bendrą klaus, e, klausimų vala, valandą, skirtą būtent ponui Fricui. Pirmiausia, išgirsime apie e, studijos dėl bankroto bylų teisės harmonizavimo ES rezultatus. Prašau. Okay. Ar gerai girdite? Puiku. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, gerbiami seminaro dalyviai, Prieš pradėdama pristatinėti e, studiją norėčiau išsakyti pastabą. E, šį dokumentą mums užsakė praėjusiais metais. E, jį užsakė Insol Europe, organizacija, kuri, kurioje, kuri vienyje bankroto srityje dirbančius ekspertus. Tai yra uh, bankininkai, teisininkai, teisėjai, apskaitininkai, dėstytojai. Ir mes visi dirbame Insolar, mus vienyje Insolar Europe organizacija, bet mes dirbame skirtingose valstybėse. Ir rengiant šį pranešimą mes norėjome parengti akademinę studiją ir informaciją esanti iš šiame e, dokumente yra akademinio pobūdžio informacija ir aš noriu pasakyti, kad mes tiesiog atlikome tokį akademinį darbą pasiremdami savo darbo šioje srityje patirtimi. Mes dirbame skirtingose valstybėse. Rengiant šią studiją Mes, kaip ir buvo nurodyta, reglamento pagrindu, domė, do, reglamento pagrindu domėjomės jurisdikcijos pripažinimo ir taikintinos teisės e, klausimais. Kadangi dirbame šioje srityje, mes domėjomės, ar reikia pat priimti e, materialiosios teisės uh, aktą, materialiosios teisės e, projektą, kuris numatytų didesnį nuostatų suvienodinimą valstybėse narėse. Aš tikiuosi, kad visi turėjo galimybę susipažinti su šią ataskaitą, nes ji yra pristatyta jau prieš kurį laiką. Prieš kurį laiką. Mes žinome, kad bankroto bylų reglamentas bus peržiūrimas 2012 ir mano kolega pristatys šią padėtį, nes Insol Europe sukūrė darbo grupę ir toje darbo grupėje ir ta darbo grupė taip pat rengėsi parengti savo ataskaitą šią temą. Kaip žinome, reglamente nekalbama apie harmonizavimą, tai paminėta ir nurodyta konstatuojamoje reglamento dalyje. Tačiau po kurio laiko šis reglamentas galioja jau dešimtį metų, paaiškėjo, kad jis neveikia taip, kaip turėtų veikti. Kai kurie faktai patvirtina, kad jis ne, nefunkcionuoja taip, kaip buvo numatyta. Taip pat nėra diskusijų su e, vidaus rinkos generaliniu direktoratu šiais klausimai. Tai yra kol kas nebuvo svarstyta, ar reikia bendro pobūdžio veiksmų, ar reikia priimti bankroto teisės, bankrotą reglamentuojantį teisės aktą. Taigi aš pristatysiu, kaip žin, jeigu susipažinote su ta ataskaita, pavyzdžiui, vertinant viską iš pagrindinės interesų buveinės taško, kartais įmonės perkelia savo buveinę uh, iš vienos e, šalies į kitą ir sunku užkirsti tam kelią. Reikia priemonių, o dabar tokių priemonių ir tokia galimybė atsiranda, atsižvelgiant į numatomą šio reglamento peržiūrą. Ir taip pat pasitelkiant kitus papildomus teisės aktus, direktyvas ir panašius. Insol Europe mano, kad e, nuostatų suvienodinimas ir harmonizavimas būtų naudingas. Nes dabartiniu savo pavydalu reglamentas numato pagrindinio, pagrindinių ir šalutinių bylų galimybę. Tai padidina administracinę naštą, taip pat kaštus, atsižvelgiant dar tai, kad skirtingose šalise yra skirtingi interesai. Ir suvienodinus nuostatas būtų naud, tai būtų naudinga, nes būtų apsaugotas turtas, būtų apsaugotas, apsaugotas skolininko nekilnojamasis turtas, o tai būtų naudinga visiems tiems, kurie turi teisę pretenduoti į tą turtą. Ir situacija būtų daug aiškesnė visoms šalims susijusioms galbūt bus numatytas papildomas, pažiūrėjau, akcinis kapitalas, kad būtų e, užtikrintas reikalingas turto perskirstimas. Taip pat reikia pamašyti ir apie tokius susijusius aspektus kaip darbo vietų išsaugojimas. Taigi mes praktik, praktikai dirbantis šioje srityje manome, kad bankroto srities e, nuostatų suvienodinimas būtų naudingas. Kaip to pasiekti? Aš e, matau, kad jūs išsirinkote penkias konkrečias temas iš mūsų sąrašo, kurias mes iš, išvardiname kaip aktualias susijusias su nuostatų harmonizavimu. Daniel Fritz kalbės vieną iš tų temų. Pavyzdžiui, sandorių nuostatos ir uh, um, veiksmų atidėliojimas. Ana kalbės apie skolininkus, taip pat apie ieškinių e, teisėtumo patikrinimą ir taip pat apie reorganizavimo planus. O Neil Cooper kalbės apie nuostatas taikytinas įmonių grupėms. Man manome, kad tai, kad tai yra svarbu, kad šis tema yra svarbi, kalbant apie reglamento persvarstymą. Taigi tos visos trys paminėtos temos yra mūsų nuomonė aktualios harmonizavimo kontekste. Kita vertus, tai yra temos, kurias reikia svarstyti, kurias būtina atsižvelgti peržiūrint reglamentą. Dar norime paminėti du svarbius dalykus, kurie yra svarbus harmonizavimo kontekste. Tai yra centrinė domenų bazė. Nes dabar, kuomet priimamas teismo sprendimas dėl bankroto, yra tam tikri vėlavimo laikotarpiai ir egzistuoja e-commerce ir e-justice komisijos portalai, kurie jau yra neblogai pažengę, būtų gerai, kad į elektroninę bankroto bylų ir sprendimų bankroto bylose duomenų bazė taip pat atsirastų. Dar vienas klausimas, kurį laikome svarbiu, tai direktorių ir akcininkų atsakomybė. Kiti mano Kolegos kalbės apie palankiausios savo teisinės padėties ieškojimą paieškas, kuomet įmonės pasirenka valstybę, kurioje galioja jai palankiausi bankroto įstatymai. Nes, pavyzdžiui, jeigu esate įmonės vadovas, jūs busite atsakingas bankroto atveju vienoje valstybėje, bet nebūtinai kitoje. Todėl jūs būtumėte suinteresuotas tą įmonę perkelti į užsienį. Ir mes nusprend, mes nu, nusprendėme, kad šis, ši tema taip pat aktuali harmonizacijos kontekste. Ir dar vienas dalykas, kurį, laikome, kurį laikytume pertekliniu reikalavimai bankroto ekspertams. Taip pat reikalavimas pripažinti sprendimus bankroto bylose. Kai kuriuose E, šalise pripažįstami, trečiosios šalise priimti sprendimai bakrotose bylose, kitose ne. Mes įspėdėme, kad kol kas per anksti bandyti suvienodinti taisyklės šiuo klausimu Europos mastu. Ir kiekvienos valstybės atveju e, galioja skirtingi e, turto apsaugos įstatymai. E, Ir taip pat manome, kad bandymai suvienodinti reikalavimus šiuo, šiuo klausimu taip pat būtų e, nereikalingi. Taigi, pirmasis pasisakys mano kolega Danielis, kuris kalbės apie sandorių taisyklės ir e, taip pat atvejus, kuomet bandomai vengti e, reikalingų veiksmų. Dėkoju, laba diena. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Noriu prisistatyti. Aš esu teisininkas iš Vokietijos. Aš taip pat esu bankroto ekspertas, specialistas. Aš esu čia, nes aš dirbau toje Insol Europe grupėje, kuri buvo pristatyta, bei taip pat dėl to, kad aš esu Vokietijos E, advokatų asociacijos narys ir dirbu ekspertų grupėje, kuri domisi bankroto įstatymais. Bet kaip minėta, aš savo pasisakymę remsiuosi savo patirtimi bankroto srityje ir remsiuosi savo kaip e, bankroto teisės e, advokato praktiką. Mano e, pasisakymas parengtas anglų kalba, bet dabar jums leidus aš tęsiu savo pasisakymą vokiečių kalba, gimtają kalbą, man bus lengviau. Um, pleased, um, that, uh, me... Aš labai džiaugiuosi, kad paprašėte manęs pasisakyti šią temą. Labai norėčiau padėkoti už tai, kad jūs e, pavėdėte man išnagrinėti šias ypatingas temas. Trumpai papasakosiu apie um, bankroto pradėjim, procedūrų pradėjimą, e, e, procedūrų vyksmą ir taip pat tam tikras su turtu susijusius klausimus bankroto bylų metu. Ypač dėmesį reikėtų atkreipti į mm, bankrotų teisės harmonizavimo būtinybę. Yra džiugu, kad šiandieną jūs norite gilintis į šią temą. Žvelgiant į bylų procedūras, mes matysime, kad klasikinė prasme tai yra procedūros, tai yra bankroto procedūros kuriuose kreditoriai, e, bankroto kreditoriai E, pareiškė savo pretenzijas. Tai yra įprastas klasikinis e, bankroto supratimas. Tai yra atskirų kreditorių e, pretenzijos, baigiantis bankroto procedūrai, yra patenkinamos. Kaip ir mano kolegė, šiomis temomis jinai taip pat išreikš savo, savo poziciją ir pateiks informacijos vėliau. Aš norėčiau pasigilinti į šias temas ir pabrėžti, kad e, šio laikinėse bankroto bylose mes netiek siekiame patenkinti kreditorių pretenzijas, kiek labiau atsižvelgti į nacionalinės ypatybės, nacionalinės politikos aspektus. Ir gali tai būti, kad e, E, siekiama išgelbėti įmonę, bent jau išsaugant jos darbo vietas ir e, paskelbus bankroto procedūrą, kurioje ir stengiamas išsaugoti darbo vietas, e, tas įmonės veikla, veikla siekiama, kiek, manoma, kiek tai manoma, ir toliau tęsti. Ir E, stengiantis patenkinti įvairiausių suinteresuotų pusių e, poreikius. Mes turime bankroto administratorių, e, bendrovę, kuri susideda iš valdybos, stebėjimo tarybos, stebėtojų tarybos ir darbuotojų, įvairiausių suinteresuotų grupių ir tiekėjai, draudikai ir kitos interesų grupės arba stakeholders anglų kalba, kurios taip pat gali būti e, kreditoriai, kurie taip pat turi savo pretenzijų bankroto procedūros metu. E, kalbant apie bankroto bylos užginčymą, čia ypač gerai vertinti reikia e, ir ypač e, ginti reikia atskirų interesų grupių e, teisės ir poreikius. Ir ypač kredito teikėjus, tai yra kreditorius, taip pat vadovybę ir taip pat asmenys, kurie yra artimai susiję su e, tos bendru, bankrutuojančios bendrovės vadovybę, e, taip pat ir, pavyzdžiui, tiekėjai. E, ir reikia ypač atsižvelgti va, į, į tokias interesų grupės ir, ir e, žiūrėti, kad nebūtų piknaudžiaujama e, tam, jų padėtimi, tų interesų grupių padėtimi bankrot, iškėlus bankrotų bylą. Bankrotų bylą. Analizuojant studiją galima konstatuoti, kad e, teisė užginčyti bankrotą iš esmės nėra teisė, kuri E, atitiktų atskirų valstybių narių e, poreikius ir dėl to būtų jų pačių susikurta, tai yra e, struktūra ar mechanizmas, kuris buvo sukurtas dar senais laikais pagal Romos statutą ir dėl to nereikėtų stebėtis, kad lyginant e, tas ginčimo e, procedūras atskiruose valstybėse narėse, yra nustatytos panašios sąlygos tokios procedūros pradėjimo ir išsameu analizuojant ir stengiantis atsakyti į klausimą, kokiegi yra tie skirtumai tarp atskirų mechanizmų skirtingose valstybėse narėse. E, galime pasakyti, kad e, yra e, nustatoma, iš esmės visuomet nustatoma, kas turi teisę užginčyti tokį bankroto, tokio bankroto bylos iškelimą. Ir, ko, ir kokiomis sąlygomis galima užginčyti tam tikrų sandorių vykdymą iškėlus bankroto bylą. Reikia be abejo atsižvelgti ir į ES e, e, bankrotų arba, arba nemokumo e, reglamentą, kuris taip pat atitinkamas sąlygas nustato tokiais atvejais. Ir kokiais, kokiamis sąlygomis, kokiais atvejais suinteresuotos grupės gali apsaugoti savo teisę e, iš, apsiginti nuo tokios bankroto bylos ir kokiomis sąlygomis tokia teisė yra neįmanoma, tokios teisės neįmanoma patenkinti. Ir turbūt teisingai yra dažnai kritikuojama tai, kad tokios taisyklės ir nuostatos paprastai teikiama pirmenybė e, tai teisiai, toms teisinėms normoms, kurios E, nenumato tokio e, bankroto užginčymo galimybės. Ir e, reikėtų neužmiršti, kad mes siekiame, kad būtų, pasitikė, būtų pasitikima rinkomis ir verslo įmonių veikla Ir todėl kyla klausimas, ar iš tiesų e, tokios, tokios interesuotos grupės, kaip pavyzdžiui įmonių e, valdybos ar stebėtų tarybos nariai, e, turėtų galimybę pateikti tokią apeliaciją. Ar, yra, ar tai yra tikslinga? Dėl laikos tokos aš paminėsiu mano mano pasisakymą papildantį atitinkamą pranešimą, kurį mes esame parengę, bet norėčiau taip pat ir pasakyti, kad iš tiesų egzistuoja atvejų, kurie teisinė prasme yra vertintini neutraliai ir yra tam tikrų atvejų, kurie e, galėtų padėti e, teigiamai išspręsti bankroto bylą. E, Ir e, e, Taip pat reikėtų pasakyti, kad um, yra tokių atvejų, kuomet yra konstatuojama, kad vienas ar kitas kreditorius neturi teisės į e, įmonės turtą po bankroto bylos baigimo dėl tam tikrų e, neteisėtų veiksmų. E, ir dėl to tokiems kreditoriams nėra suteikiama teisė užginčyti, užginčyti bankroto bylą. Kaip jau pradžioje sakiau, sudėtingas klausimas yra ir tai, kad įvairūs bankroto bylų vykdymo laikotarpiai labai skiriasi valstybėse narėse, tai matyti ir iš Euro Reports ataskaitos, kuri buvo parengta praėjusiais metais norėčiau pademonstruoti keletą e, pavyzdžių. Paprastai daugumoje e, valstybių narių yra žinomi atvejai, e, yra susijęs su, pavyzdžiui, piktybiško piktybiškų bankroto bylos e, apele, užginčiamų ir e, to užginčiamo laikotarpis, pateikimo laikotarpis labai skiriasi skirtingose valstybėse, pavyzdžiui, e, Vokietijoje. Vokietijoje yra trumpesnis laikotarpis, Vengrijoje ilgesnis ir panašiai tai yra atitinkamai e, Vokietijoje, pavyzdžiui, 10 metų, Vengrijoje 5, o Italijoje tik tai porą metų, kurie, šis laikotarpis buvo neseniai sutrumpintas. Remintis šią ataskaitą buvo pateikta pat, pra, pasiūlymų, uh, E, kaip būtų galima harmonizuoti bankruotų e, įstatymus ES. Tai yra pavyzdžiui, panaikinant 13 mm, e, reglamento, bendrijos reglamento straipsnėje numatytą išimti kuri, daž, kuria dažnai piknaudžiauja bankroto bylos byla, procese e, dalyvaujančios kai kurios e, suinteresuotos grupės. Kita galimybė būtų e, Europos nemokumo reglamente numatyti tam tikrą mechanizmą, kuris padėtų laikytis suderintų nuostatų visos, visos ES lygmenių, e, kuomet yra remiam panašiomis e, e, bylomis, kurios yra analogiškos valstybėse narėse. Bankrotų bylų užkinčiamas yra tema, kuri neturėtų būti kurią būtų galima svarstyti atskirai, kadangi ji nėra labai susijusi su uh, kitomis uh, E, nemokumo ar bankroto procedūrų e, temomis ir, ir sritimis. Todėl e, šią sritį galima būtų tobulinti atskirai, izoliuotai. O kitaip yra su sutarčių pratesimu bankroto bylos iškelimo atveju Tai yra mm, klausimas, kuris vėlgi susijęs su įvairiausiamis suinteresuotomis grupėmis. Tai nebūtinai kreditoriai, o pavyzdžiui verslo partneriai, nuomininkai ar klientai, licencijuotojai, e, darbuotojai. Ypač atkreipčiau dėmesį į nuomininkus ir darbuotojus ir e, Europos e, nemauk, e, reglamentas insolvency tai taip pat atkreipia dėmesį. Svarstant šią temą ir lyginant ją su atskiromis teisinėmis sistemomis, galima matyti, kad šios teis, teisės rytis yra labai nevienalytiškos ir sutarčių, pažiūrėjau, darbo ar nuomos sutarčių baigimo klausimas turėtų būti inkorporuotas į tam tikrą kontekstą įvairių bankroto nuost, e, teisės nuostatų e, taikymas e, turėtų būti kiek įmanoma labiau harmonizuojamas, ypač kai kalbame apie nuomininkus ir darbuotojus, jų darbo sutarčių nutraukimą arba pabaigimą. Yra teisės sistemų, kuriuose e, pradėjus bankroto, iškėlus bankroto bylą kokiai nors įmoniai, jų darbuotojai yra apsaugojami, ta prasme, jokie yra, pavyzdžiui, perkeliami į kitą įmonę, e, tačiau tai numato ne visos valstybės narės. Ir, pavyzdžiui, Vokietijos e, bankroto e, įstatymai nenumato jokių e, kreditorių kategorijų, kalbant apie jų apsaugą. Aš turiu omeny būtent e, darbuotojus ir nuomininkus. Ir darbo sutarčių baigimo nuostatas reikėtų vertinti atsižvelgiant į visus, visas ypatybės, kurios atsiskleidžia e, taikant bankroto e, procedūras. Taip pat labai, e, galbūt ne visada, bet tikrai pasitaiko tokių atvejų, kuomet labai svarbus yra ir papildomas bankroto procedūras arba antrinis bankroto e, procesas, antrinė bankroto procedūra, kuri yra pagalbinė procedūra. Ir praktika parodė, kad ši procedūra dažnai vis dėlto yra nepageidaujama, kadangi iškėlus bankroto bylą siekiama ją išnagrinėti kiek ir užbaigti kiek įmanoma greičiau, o tas papildomas ar e, antrinis, e, antrinė byla, antrinė procedūra tik tai apsunkina visą procesą. Tačiau jeigu darbuotojai ar kitos suinteresuotos grupės yra e, traktuojamos skirtingai, pagal jų skirtingas turimas teisės, tuomet e, kreditoriai dažnai turi paskatų pradėti tą, iškelti tą antrinę bankroto bylą tam tikrose valstybėse narėse ypač jeigu e, tas bankruoto byla yra susijusi su tarpvalstybiniais atvejais. Dar norėčiau trumpai išdėstyti skirtumus šiame pavyzdyje. Tai yra e, baig, e, sutarčių užbaigimas ar nutraukimas. Galbūt ne, nėra dramatiška sakyti, jog pavyzdžiui Prancūzijoje E, reikia bankroto teisėjo, kuris turi priimti sprendimą dėl bankroto bylos nutraukimo, Vokietijoje tokios teisėjo sprendimo nereikia. Taigi tai nėra esminiai dalykai, svarbiau yra žinoti, kaip tos teisės, e, e, sistemos teisės nuostatos atsiliepia suinteresuotų grupių, pavyzdžiui, darbuotojų interesams. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra numatyti e, tam tikri terminai e, iškėlus bankroto bylas, e, e, siekiant apsaugoti e, e, kreditorius, e, numatyti terminai, tokios, kuomet to, kad tie E, negalima reikšti jokių teisų ar pretenzijų į mm, bankroto bylą iške, įmonės turtą, kur įmonės, kuria iškelta bankroto byla. Ir siekiant harmonizuoti bankroto nuostatas ES reikėtų gilintis į labai įvairius klausimus, tai yra į bendras e, mm, mm, sutarčių baigimo nuostatas, taip pat nuostatas susijusias su darbuotojų ir jų darbo sutarčių nutraukimu ar baigimu, taip pat specifinės taisyklės e, susijusios su e, įmonės e, galimybę iš, išpirkti bankrutuojančią įmonę. Taip pat yra svarbus klausimas, ar ant antrinė bankroto byla iš tiesų yra naudinga praktikoje. E, jau buvo su tuo susidurta, Anglijoje buvo priimtas teismo sprendimas, kuris konstatuoja, kad tokie, tokios antrinės bylos yra e, ne tik nenaudingos, bet ir žalingos. Ir e, kreditoriai kitose šalyse iš tiesų pasinaudoja kitais mechanizmais Ir pabaigoje turiu. Uh, tai yra tam tikra probleminė sritis susijusi su pretenzijomis į turtą ar e, e to turto apsauga bankroto atveju. Ir kaip aš jau sakiau, ypač reikia, e, tenka saugoti, pavyzdžiui, mm, tiekėjų e, teisės ir poreikius. Mhm. Ir E, dažnai yra numatyta nuostata dėl nusavybės teisių prailginto išlaikymo, kad e, tuomet, kai vyksta e, areštuotų prekių pardavimas aukcione, tuomet tiekėjai turi teisę gauti atlygį už tas parduotas prekes. Ir taip pat Vokietijos, pavyzdžiui, teisėje yra numatytas ir tam tikros e, bankų garantijos, e, kad būtų apsaugoti e, interesentai. Kalbant apie, šią, kalb, kalbant apie šią temą harmonizavimo kontekste, turiu pasakyti, kad tai yra apsauga susijusi su teisėmis į materialų turtą e, pagal atitinkamą e, e, bendrijos reglamento penktąjį straipsnį. Ir tas straipsnis buvo įvestas būtent dėl to, kad nacionalinė teisė pagal bendrijos teis, teisė, teisės aktų leidėjų nuomonė eina per, eina per nelik toli ir ją būtina bent kiek suvienodinti. Aš manau, kad čia forma tos nuostatos galėtų išlikti, tačiau reikėtų suvokti, kad e, vis dėlto ši nuostata stipriai kišasi į kreditų saugumo ar kreditų garantijų e, sritį. Ir todėl e, reikia visomis aplinkybėmis išsaugoti galimybės, apsaugoti, apginti E, visų suinteresuotųjų pusių, ypač ypatingai nukentėjusiųjų e, pretenzijas ir poreikius. Ir nors mes turime didelių skirtumų tarp skirtingų valstybių narių šioje e, taikančias nuostatas, E, kai, kai reikia pasakyti, kad tas, nu, e, ši nuostata dėl nusavybės teisų išlaikymo, jinai dėja nėra žinoma e, visose valstybėse narėse, kai kurios jos iš viso nepažįsta. Dėkoju. Dėkoju. Pirmiausia, Fricui sutė, užduosime klausimų, kadangi jis turi išvažiuoti. Ar yra norinčių paklausti? Ne? Pane Reitner, prašau. Dėkuoju. Labai trumpas klausimas dėl antrinės procedūros. Uh, Na, jūs kalbėjote apie spartą, šios procedūros spartą. Na ir trumpai kalbėjote apie e, tą pusiausvyrą tarp spartos ir geresnio rezultato. Galbūt jūs galėtumėte konkrečiau apie tai kalbėti ir palyginti situaciją valstybės narėse. Tai, taip, mielai. Na, nebūtinai čia galbūt verta lyginti skirtingas sistemas valstybėse narėse, tiesiog um, yra nemokumo um, reglamentas, kuris tarsi užkirta kelią geriausius teisės pasirinkimui kitoje valstybėje narėje, norint bankrutuoti. Na ir to pasi... Anksčiau buvo galima perkelti procesą į kitą šalį, kur galbūt e, bankroto procedūras buvo veiksmingesnės, greitesnės. Na ir tuomet e, Europos e, teisės aktų leidėjai galbūt visai nepagalvojo apie tai, kad tos antrinės procedūros tapti savokotišką kompensaciją, kai kreditoriai nepastebi, kad iš jų šalies išsikėlė kažkokia bankroto procedūra. Ir tuo metu buvo numatyta, kad e, bankrotų valdytojams sunku pasiekti, kad kitoje valstybėje narėje būtų atsižvelgta jų teisės. Na, bent jau tokia yra pagrindinė mintis. O dabar yra atvirkščiai. Bankroto valdytojai gali veikti tarp valstybinių lygių. Tarkim, Vokietijoje e, bankruoto valytojas gali gauti pagalbos, likvidatoriai gali gauti pagalbos iš kolegų iš Italijos, iš kitur, na, nors e, tarkim, galbūt šalise kitose yra privilegijų, tarkim, darbuotojas e, A šalyje būtų e, gavęs tokią kompensaciją, tačiau prasidėjus e, bankroto procedūrai B šalyje, jam tarsi turėtų mokėti, būti išmokėta kitokia kompensacija ar išeitinės pašalpos. Todėl mes ir nustatome teismo nutartimis, kad e, kreditoriams turėtų būti sumokama kompensacija taip, tai tarsi būtų antrinė procedūra. Tarkim, jeigu įmonės veikia tarp valstybinių lygių, tai šios paprastai nepareiškia savo nuomonės dėl to, kad, tarkim, kitoje šalyje kreditoriai turi gauti kompensaciją. Na ir valstybės narės, e, e, tai yra koncernai, e, veikia įvairiose valstybės narėse, yra koncerne penki skyriai, kurie turi uh, skirtingas užduotis ir tie penki skyriai dar yra paskirstyti į mm, skirting, pen, 20 skirtingų juridinių asmenų. Mm, na, na ir tarkim, galima tos pavienius jūrinius asmenys parduoti atskirai. Ir jeigu yra antrinė procedūra ir yra kiti likvidatoriai, kitis teisinės sistemos, tai likščiolinės procedūros nepakanka tam, kad būtų galima greitai parduoti visą koncertą arba greitai sudaryti tarp valstybinio pobūdžio um, likvidavimo procedūrą. Dėkoju. Kągi. Ana Marija Puško. Tikiuosi teisingai ištariu jūsų pavardę. Puksto. Pone pirmininkė, aš. Mano vardas Ana Marija Pušten. Na, kaip ir buvo pristatyta, esu advokato kontoros Lopin Ceilins partnerė ir dirbu uh, Pravnė Lenkijoje. Trumpai aptarsiu tas rekomendacijas, kurios buvo 2010 metais buvo suformuluotas ir šios rekomendacijos liečia bankrotų teisės harmonizavimo. Trijose srityse tai procedūros pradėjimas, e, skundų patikrinimas na, ir galiausiai ir organizavimo planai. Taigi trumpai paaiškinsiu, kokia yra viso to esmė ir trumpai sureaguosiu tai, ką sakė Nora ir Danielius. Manome, kad e, nemakumo uh, E, teisės harmonizavimas šiose trijose srityse leis e, pagerinti nemokumo ar bankruoto procedūrų spartą ir veiksmingumą. Ir kita vertus bus mm, pašalintos paskatos, dėl kurių galbūt būtų galima bandyti bankruotą paskelbti kitoje valstybėje narėje. Na ir vis dėlto bus siekiama tų pačių tikslų kurie pateisino Europos nemokumo reglamentą, kaip tai paaiškinta antroje ir ketvirtoje konstitumo dalyje. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad harmonizavimo dėka būtų sukurtos prielaidos vien, vienodos sąlygos restruktūrizavimui, e, bankruoto valdymui ir, kaip sakė Danielius, harmonizavimas šioje srityje reikš, kad padaugės sėkmingo įmonių retrostruktūrizavimo pavyzdžių, kas vėlgi yra svarbu, bandant išsaugoti darbo vietas. Taip pat e, siekiant, kad nedarbas pernelik neišauktų. Na ir galiausiai harmonizavimas leis padidinti skaidrumą, o taip pat ir nemokumo procedūrų nuspėjamumą. Tai ypač labai svarbu kreditoriams. Na, ir tai bus apsauginė priemonė, kurios tikslas yra apsaugoti kreditorių teisėtus lūkesčius. Na, o trečioji sritis, kurioje siūloma harmonizuoti bankruoto teisę, tai yra bankruoto procedūrų inicijavimas. Na ir dabar yra nustatytos keturios sritis, kuriuose galbūt galima būtų vykdyti e, harmonizavimą. Tai pavyzdžiui, prieš pradant procedūrą reikėjo atlikti testus ir suderinti tuos testus, Toliau e, skolų nustatymas e, bankruotų atveju ir galiausiai privaloma pobūdžio būdus um, skolininkų proce, nustatymo procedūros. Pradedant bankruoto procedūrą, yra vairiose valstybėse narėse galioja skirtingos uh, reikalavimai. Tie reikalavimai yra dviejų pobūdžių. Pagal įvairias teisinės sistemas e, skolininkai, kurie dar nėra bankrutavę, gali pradėti vis dėlto bankro, e, bankroto procedūrą, kuri yra numatyta ir reglamente. Ir kai kurios valstybės narės suteikia tokią galimybę e, pradėti bankroto procedūrą tik tais tiems um, skolininkams, kurie yra nemokus kitose valstybėse narėse nemoka, nemokus skolininkai, te gali tik jau e, išsigandę, kad ateityje galbūt jie bus nemokami, nemokus ir jiem teks pradėti bankroto procedūrą, jie e, yra kuriam laiką apsaugomi nuo kreditorių. Ne, tai yra numatoma apsauga kreditoriams. Ką tai reiškia? E, kad yra priemonės individualiams kritinėms parengti arba moratoriumai dėl išmokėjimų. Na ir anksčiau specifinės teisinių sistemų e, ypatybės skatino vykdyti procedūrą kitur, pradėti bankroto procedūrą kitur, palank, ieškant palankiausių sąlygų kitoje valstybėje narėje. Mm, jeigu to šalies jurisdikcija yra palankesnė. Pavyzdžiui, buvo daroma nuoroda į garantį procedūrą. Pavyzdžiui, Baldavar, e, Kordilav Defons bylos. Ir kaip tik tuo metu e, būtų daug kritikos už tai, kad e, buvo bandoma piknaudžiauti garantijų procedūromis, o taip pat piknaudžiame teisės aktų nuostatomis, dėl kurių galima buvo perkelti bankroto procedūrą į palankesnę teisinę sistemą. Taip pat būtų problemų dėl apibrieščių, pavyzdžiui, nemokumo testų įvairiose valstybėse narėse ir kaip šie yra suprantami. Ir visos valstybės narės patvirtinama taip vadinamąjį mokumo testą ir kai kuriuose valstybėse narėse yra papildomi patikrinimai, kaip balanso e, lakšt, balan, balanso dokumentų testai. O kalbant apie mokumo testą, tai yra tokių teisinių sistemų, kur E, nustatomi papildomi kriterijai, kriterijai. Tai yra, pavyzdžiui, turimas turtas, kuris leistų pamatuoti, ar to tekst, te, testo rezultatai pasiekti ar ne. Pavyzdžiui, Lenkijoje nėra kažkokių privalomo pobūdžio viršutinių ribų ar rodiklių, kurie kurie leistų um, skolininkui paskelbti save nemokiu. Na ir e, Lenkijoje e, skolininkas tai gali padaryti tik tais tuomet, jeigu jis nustoja mokėti, aptarnauti savo skolas. Na ir skirtingos sistemos valstybės narėse reiškia, kad panašioje situacijoje atsidūrusios įmonės gali atitikti reikalavimus bankruoto paskelbimui vienoje valstybėje narėje, o kitoje negali. Ir todėl bendrovių um, šansai uh, pradėti bankruoto procedūrą, restruktūrizuotis ir išspręsti finansinės sunkumus ir e, nemokumo procedūrų pradėjimą. Um, Galimybės yra skirtingos, nes Nes jeigu būtų įmonė save paskelbę nemokė, tai automatiškai kur, kur yra skirimas likvidatorius. Na, dabar pakalbėsiu apie įmonės, kurios e, laikomas skolininkėmis. Įvairiose valstybėse narėse yra numatytos skirtingos skolininkų kategorijos tarkim, gali būti skolininkai, kurie negali būti paskripti nemokiais ir negali pradėti bankroto procedūros. Ir kartais daromas skirtumas priklausomai nuo e, objektyvių kriterijų. Pavyzdžiui, Italijoje e, nemokumo procedūros negali būti pradėtos mažųjų um, skolininkų atžvilgių. Uh, Na, o Lenkijoje, pavyzdžiui, skolininkai, kurie um, kuri, kurie kaip juridiniai asmenys įsisteigė anksčiau pagal parlamento aktus ir tokiame akte nenumatyta galimybė pradėti tokiems skolininkams e, nemokumo procedūras. Turint galvoje visus šios skirtumus, nelengva patenkinti teisėtų kreditorių lūkesčių, nes kreditoriai tikisi, kad e, tas e, ben, ta bendra nemokumo procedūra leis apžvelgti visus e, skolininkus ir nebus e, žiūrimai pavienius skolininkus. Na, o žvelgiant iš Europos konkurencingumo politikos ir teisės perspektyvos, E, ši procedūr, šios procedūros yra įdomios. Tarkim, jeigu um, skolininkams neleidžiama pradėti bankruoto procedūros ir teikiama valstybinė pagalba, tai kai kuriais atvejais tai gali būti laikoma neteisėta valstybės subsidija. Pavyzdžiui, bankų bankruotų atvejais uh, Tai čia turiu pasakyti, kad visose valstybės narėse yra sistemų, pagal kurias e, įmonė gali įsiskolinti dėl banko bankroto ar valstybės įsiskolinimo. Na, tarkim, valstybės institucijos. E, turi pradėti nemokumo procedūras. Kai kuriuose valstybėse narėse yra numatyti tam tikrie pribojimai ir sąlygai, kuriuos turi tenkinti kreditorius tam, kad šis pradėtų nemokumo procedūrą. Čia atkreipsiu dėmesį Švedijos įstatymus, pagal kuriuos e, patikrintas kreditorius, kuris susilaukia pakankamai didelės žalos iš e, skolininko, vis dėlto neturi galimybės pradėti nemokumo procedūros. Na, tokie pribojimai ir skirtumai tarp valstybių narių teisinių sistemų gali sąlygoti tokią e, situaciją, kai su kreditoriais elgiamasi kitaip, kai jau yra e, lyginant su pagrindinė procedūra ir antrinė procedūra. Europos nemokumo e, reglamente 29 straipsnė numatyta, kad e, nemokumo procedūrą gali pradėti bet koks asmo, kuris e, turi atitinkamus įgaliojimus pagal valstybės narės teisę. Pasitelkus švedijos įstatymą kaip pavyzdį, galiu pasakyti, kad e, paprastas kriterijus nesugebės atverti platus masto um, nemokumo procedūrą Švedijoje, tačiau turės teisę tai atlikti kitoje valstybėje narėje, kur negalioja tokie štai ribojimai. Na ir tokiuose juridinėse teisinėse sistemos um, kreditoriai turės teisę į antrinės procedūras. Čia galioja mutatis mutandi principas, nes e, kreditoriai turės teisę pradėti e, nemokumo procedūrą be tokių apribojimų, tačiau jis negalės pradėti antrosios procedūros. Kaip tai nušvečia ir pavyzdys iš, Bel, iš Švedijos. Na ir paskutinė e, harmonizavimo sritis visame šiame kontekste yra susijusi su um, tokius nemokumus, kai skolinkas bankrutuoja ir valstybės narės e, nustato laikotarpis, nuo kurių reikia pradėti nemok nemokumo procedūrą. Pavyzdžiui, pagal Lenkijos įstatymus e, nemokumo procedūrą pradedame pradėjus dviem savaitėm po to, kai skolininkas pasalgė save nemokiu. O Ispanijoje tuo tarpu e, tas laikotarpis yra du mėnesiai ir šis laikotarpis gali būti prailgintas, jeigu um, skolininkas įrodo, jog su juo imtasi dėrybų. Taigi mūsų Lenkijos laikotarpiai iš yra labai trumpi. Na ir trumpas laikotarpis gali įtakoti skolininko gebėjimą uh, E, neformaliai, vykdant restruktūrizavimo priemonės, e, derantis e, dėl savo įmonės restruktūrizavimo, skolininkas nebūtinai gali išspręsti savo problemas. Aišku, jeigu laikotarpis per nelik trumpas, tai skolinko galimybės yra labai ribotos. Kita vertus, pasigindama nuorodai laikotarpius ir todėl nelabai jau tai viskas dar įtikinančiai atrodo. Uh, enforcement uh, actions and uh, decrease. Uh, ir tai kenkia bylos nagrinėjimo spartai ir veiksmingumai. Pereinu prie kitos teisės harmonizavimo srities, tai yra e, prašymų kelti bylą peržiūrėjimas. Šiuo klausimu, šioje srityje, atsiprašau, e, pareiškimų, reikalavimų e, atgauti turtą pateikimas tai kalbame apie kreditorius bankroto bylose ir skirtingų valstybių įstatymai numato skirtingas nuostatas, kaip patikrinti reikalavimų mm, teisėtumą. Visų pirma, terminai, kai, kurio, kai kuriuose valstybėse terminai yra numatyti įstatymuose, o kitose yra numatomos, mm, nu, numatomi minimalus ir maksimalus terminai. Anglijoje tokį terminą, iki kurio kreditoriai turi pateikti reikalavimus, ieškinius yra paskelbiami teismo. Tačiau e, panaši situacija yra panaši, vertinant tai, kokios nuostatos numatytos dėl e, atveju, kuomet nesilaikoma terminų. Lenkijoje, jeigu kreditorius nepateikė iki tam tikros datos ieškinio reikalavimo gražinti. E, išieškoti turtą, tai nepanaikina jo teisių. Kita, kitose valstybėse e, kreditorius tos teisės netenka, jei laiku nepateikė reikalavimo atgauti turtą. Žinoma, šis klausimas aptartas e, bankroto bylų 40-ąjame straipsnėje, bankroto bylų reglamento 40-ąjame straipsnėje, kur numatyta prievolė informuoti kreditorius ir e, informuoti juos apie tai, iki kokios datos jie turi pateikti reikalavimus atgauti turtą. Tačiau kitais atvejais informacija nebūtinai pasiekia užsienyje esančius kreditorius. Ir atsižvelgianti tai, kad ne, po suėjus terminui nepateikus reikalavimo, tai reiškia tam tikras sunkes pasiekmes, ypač kalbant apie užsienio kreditorius, kadangi vietos kreditoriai paprastai žino įstatymus. Mes norime pasiūlyti, kad nuostatų suvienodinimas šioje srityje. Manome, kad nuostatų harmonizacija šioje srityje būtų pageidautina ir pateisinama. Ir paskutinė sritis, kurioje galima būtų siekti harmonizavimo tai įmonių pertvarkymo planai nuostatos reglamentuojančios reorganizacijos planus yra ypač svarbios, norint užtikrinti sėkmingas sąlygas e, pertvarkyti įmonę bankroto bylose. Tai be abejo yra griežtos ir praktinės taisyklės, Tad ir būtent jeigu jos yra pernelyg griežtos, tikėtina, kad bus sunku uh, užsitikrinti, kad būtų parengtas pertvarkymo planas ir, ties, ir, ir tiesiog tenka užbaigti likvidavimo procedūrą. Vėlgi noriu pabrėžti, kad skirtingų valstybių narių įstatymai gana ženkliai skiriasi. Visų pirma, dėl to, kaip reikia pristatyti tuos e, pertvarkymo planus, kai kuriuose valstybėse tik tai skolininkai gali tai daryti, o kitose kreditoriai gali pateikti įmonių pertvarkymo planus arba daryti įtaką visam procesui. Yra skirtumų taip pat ir dėl to, kaip reikia balsuoti tvirtinant šiuos planus. Ir aš labai rekomenduočiau jūs perskaityti INSOL ataskaitą šią temą. Apibendrinę man norėčiau pasakyti štai ką. Skirtingų valstybių įstatymai numato galimybę kontroliuoti šį procesą e, įvairių suinteresuotų grupių atstovams. Ir skirtumų netiek daug ir be abejo e, tai susijęs su e, bandymų užkirsti kelią nu, įmonėms ieškoti savo palankiausios teisinės padėties kitose valstybėse. Ir kalbant apie bankroto įstatymus ir juose esančias nuostatas. Mes norime, kad būtų užkirstos galimybės e, ieškoti savo palankesnės teisinės padėties ir kad būtų paskatos siekti įmonių pertvarkymo. Ačiū. Dėkoju, kągi perkime prie kitos dalies. Nil Cooperis ir jis pakalbės apie įmonių grupių nemokumo procedūras. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad mūsų rekomendacijose dėl rekomendacijos harmonizuoti nuostatos yra ribotos ir tam yra paaiškinimas. Verslas natūralioje aplinkoje privalo paisyti sandorių teisės, žemės klausimus reglamentuojančios teisės. Ir iškilus kokiem nors problemoms e, tenka paklusti tos valstybės bankroto įstatymams. Ir jeigu nesuderinsime tų kitų uh, įstatymų nuostatų, ne, ne, nereikia siekti bankroto įstatymų nuostatų suvienodinimo. Aš esu 20 metų dirbęs šioje srityje ir todėl tai sakau remdamasi savo patirtimi. Mes esame parengę modelių, kurie pasiteisintų nacionaliniu mastu. Aš esu peržiūrėjęs beveik 30 valstybių įstatymus, dirbdamas pasaulio bankui. Uh, Tačiau išvada yra, kad negalime primesti statymo vienoje valstybėje, kuris veikia kitoje valstybėje. Ir, e, na, aišku, čia nubraukiu visą konsultacinių įmonių darbą, kurios mano, kad, gal, kad tai galima. Bet šiandien kalbėsiu apie daug įdomesnį dalyką, tai yra įmonių grupės. Mes nebūtinai turime kalbėti apie nuostatų harmonizavimą, nes išskyrus Meksiką ir. Naują Zelandiją bei Filipinus. E, visų kitų valstybių bankroto įstatymai skiriasi. Kodėl tai yra svarbu? Įmonių grupės yra dabar labiausiai paplitusi verslo rušis, jų yra labai daug. Europoje daugumas Europos darbdavių, nekalbu apie savarankiškai dirbančius asmenys, dažnai dirba įmonių grupiai ir kuomet žlunga įmonių grupė, iškyla labai didelė rizika darb, darbuotojams. Ir tų įmonių grupių struktūra pastaruoju dešimtmečiu tapo labai sudėtinga. Tačiau verslas veikia kitaip. Versla, verslo veikla organizuojame nesiremiant grupinę struktūrą. Uh, E, įmonių struktūros e, remiasi nuostata, kad, riz, kad rizika ir atsakomybė suskaldoma. Tačiau yra tam tikri susiję apribojimai ir aš išvardinau tuos vis, susijusias priežastis, dėl ko tie apribojimai e, atsiranda. Ši problema nėra nauja, kuomet nagrinėjome e, bankroto konvenciją. E, 90-mečio pabaigoje e, Lordų rūmose dirbo darbo grupė ir Lordas Hochmanas pareiškė, kad tam, ta konvencija nepasineisina dėl to, kad joje nekalbama apie įmonių grupės. Mes taip pat nagrinėjame tarp valstybinių bankruoto atvejus ir vėlgi grupės nebuvo aptartos, nes per sunku tokius atvejus nagrinėti. Taigi, įmonių grupės yra sudėtingas atvejis. Tačiau padėtis pasikeitė. Mes iki šiol ne, nenagrinėdavome įmonių grupių, tačiau daugelis tiekėjų tiekia įmonių grupėms, daugelis žmonių dirba įmonių grupėse ir čia jau kalbame nebe atskirą e, juridinį vienetą. Ir paprastai sudaromi sandoriai ne su atskiru vienetu. Amerikoje egzistuoja du procesai, kur, kuris, vad, du procesai - administracinio konsolidavimo ir materialinio konsolidavimo procesai. O Europos Sąjung, Junktinėje karalystėje egzistuoja daug sudėtingų nuostatų, tačiau iš esmės tos įmonių grupės traktuojamos kaip draudimo įmonių grupės. Iš esmės galime kalbėti apie sandorius, kuriuos sudaro tos grupės. Galime panagrinti dvi e, Europoje veikiančias įmonių grupės - KPN Quest ir Collins and Aikman įmonių grupės. KPN Quest priklausė telekomo bendrovių įmonių skaičius, nemažas skaičius Europoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Ispanijoje O kuomet Junktinėse valstijose žlugo motininė Keipijan įmonė, nei viena Europoje veikianti įmonė negalėjo jos išgelbėti. Europoje buvo mes padaryta šimtai milijonų dolerių investicijų ir dabar tos investicijos e, yra nebeatgaunamos ir neatgaivinamos, nes nebuvo įmanoma suburti visų tų investicijų vienoje vietoje. Collins ir Eichmann E, sudarė 10 įmonių, ten dirbo virš 13 tūkstančių darbuotojų, tiesiogių darbuotojų, tačiau dir, joms dirbo netiesiogiai daugiau ne, keli šimtai tūkstančių darbuotojų ir jos prekiavo. To, ta įmonių grupė prekiavo pasitelkdama koordinuotą administravimo procedūrą. Tai reiškia, kad vis dažniau sudarėme su atvejais, kuomet tenka nagrinėti įmonių grupių žlugimą ar bankrotą. Prieš kurį laiką mes e, ėmėme šio klausimo, svarstėme jį keletą metų ir išskiriame keletą dalykų. Atskiriame administracinio koordinavimo, e, administracinio koordinavimo nuo materialinio koordinavimo. Administracinis koordinavimas iš pagal tą metodą išlaikomos atskiros bendrovės, kaip, kaip juridiniai vienetai ir jie egzistuoja tuo pagrindu vyksta verslas Europoje. Tačiau tai reiškia, kad mes galime bendrauti su jomis įmonėmis, koordinuoti savo veiklą, tos įmonės gali savo, koordinuoti savo veiklą su kreditoriais taip pat. Jos gali koordinuoti e, sa, valdomą turtą. Su Collins ir Eichmann mes parengėme tokią lentelę e, dalis tos. Pavyzdžiui, e, buvo gamyba buvo išmėtyta visoje Europoje. Tai yra vienoje vietoje buvo, vienoje valstybėje gaminamis vienos detalės, kitoje kitos, o trečioje buvo surenkamas galutinis gaminys. Taigi, svarbiausias dalykas čia buvo užtikrinti, kad viskas veiktų kartu, kad viskas daugia funkcionuotų. Taigi pasirinkus administracinio koordinavimo būdą galima nesunkiai spręsti kreditorių ieškinius, nes dažnai kreditoriai net nežino, su kuo jie turi reikalą. Ir taip pat pasirinkus materialiojo konsolidavimo metodą veikia kiti metodai. Tačiau tas materialinio konsolidavimo būdas reiškia, kad visas turtas yra sutelktas į vieną, e, į vieną fondą. Na, tai čia tai, tai turi ir e, trūkumų, nes kuomet e, tokia įmonė bankrutuoja, ne, visi, ne visus kreditorių ieškinius galima patenkinti. Tačiau mes nusprendėme, kad reikia kalbėti tik tai apie tuos atvejus, pavyzdžiui, kuomet susidurėme su sukčiavimo atvejais, kuomet sumaišomas skirtingų rušių turtas ir nusavybė, tais atvejais, kuomet sunku suvokti, kas yra kokio turto savininkas. Ir tai be abejo atsilieps Amerikos teismų e, darbo ir, ir teisenai, nes e, materialusis konsolidavimas kaip įmonių valdymo metodas tampa išimtimi. Pakalbėkime apie teismų bendradarbiavimą Europos Sąjungoje pagal dabar galiojantį reglamentą. Įsivaizduokime, kad yra įmonė, kad ir, ir, ir likvidatoriai na, dirbantis pagal pagrindinę ir šalutinę bylas turi bendradarbiauti. Tačiau esmė yra tame, kad, e, kad likvidatoriai susiduria, su, turi reikalų su skirtingais kreditoriais. Iš, ir tai reiškia, kad reikia gauti leidimą bendradarbiauti, nes jeigu to leidimo negausite, tai paaiškės, kad jūs kišatės į teismo bylą, teismo bylos nagrinėjimą vykstantį kitoje jurisdikcijoje. Ir aišku, niekas nenori to daryti. Kaip to pasiekti? Reikia e, renkti mokymus teismams, reikia užtikrinti, kad tokios galios atsirastų, kad tokie leidimai egzistuotų. Taip pat reikia sukurti praktinio bendradarbiavimo galimybės. Reikia numatyti galimybę teikti bendras bendrus prašymus kelti bylą, kelti bakaroto bylą. Taip pat ir tuo atveju, kai tai yra tarp valstybinė bankroto byla ir tai, jeigu tai yra pir pirminė šaltinė byla, yra nagrinėjamas toje pačioje jurisdikcijoje. Įmonių grupiai taip pat reiktų paskirti tą patį likvidatorių. Vieną likvidatorių. Tai netrodo didelių dalykų, bet tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas. Nes tai yra labai svarbu, norint užtikrinti bylos nagrinėjimo koordinavimą. Jeigu iškyla interesų konfliktų, juos galima išspręsti paskyrus papildomus likvidatorius, kurie imsis interesų konfliktų. Svarbu, kad, by, kad bankroto bylose dirbantis žmonės bendradarbiautų. Ir, pavyzdžiui, yra tendencija, kuomet bankrutuoja įmonių grupė, skirti tam tikrus teisininkus Reikia užtikrinti, kad jie būtų paskirti nagrinėti vienos įmonės bankruoto bylą. Ir tai iš tikrųjų nėra daug. Mes norime, kad būtų numatoma, numatyta prievalė e, maksimaliai bendradarbiauti. Teismas gali nurodyti, kokiu priemoniu jie privalo imtis, kad būtų pasiektas šis tikslas. Kaip to galima pasiekti? Vienas iš būdų sudarius taip vadinamas talpvarsybinės sutartis. Tai būtų susitarimai, kurios sudarytų bankroto srities specialistai dirbantys skirtingose valstybėse. Pirmą kartą toks sutarimas buvo 1991 Maksvelo byloje tarp Junktinės karalystės ir JAV, bet nuo to laiko atsirado, buvo po to dar apie 40 susitarimų panašių ir e, apie tai skelbiama leidiniuose. Egzistuoja daugybė kitų galimybių. Egzistuoja kitų aspektų, kuriuos apimtų tie, tie susitarimai. Mes ką tik tai baigėme um, devintą tarptautinį koliokvimą skirtą bankrotos ryties teisėjams. Jis surengė e, Pasaulio bankas draugas su kitomis organizacijomis. Ir teisėjai mano, kad būtent tai yra praktinis kelias priekin. Nį vienos šalies teisėjas ne, nepaprieštaravo, nepasipriešino siūlymui numatyti tokius susitarimus, kuomet e, to, susijusių įmonių bankroto bylos nagrinėjamos skirtingose jurisdikcijose. Tokį susitarimą paprastai pasirašo ne teisėjai, o likvidatoriai. Aišku, teismui pritarus. Ačiū. Pone pirmininkė, tiek būtų. Dėkoju. Dabar paskutinis mūsų kalbėtojas Robertas Van Galen iš Amsterdamo. Prašau, jums suteikiame žodį. Uh, oh, ah, thank you very much, Mr. Chairman, for the opportunity to Pirmininkė, noriu padėkoti už man sutiktą galimybę pris taip pat pakalbėti apie bankroto bylų reglamentą. Norėčiau visų pirma e, pristatyti bendrus jo bruožus ir jo atsiradimo istoriją. Europos bendrijų sutarties 220 straipsnė yra nuostata, kad valstybės naras privalo siekti supaprastinti uh, procedūras, kurios numato abipusišką teismų sprendimų pripažinimą ir jų gyvendinimo ištikrinimą. Ta nuostata buvo gyvendinta 68 metais e, patvi, su, parengus sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose e, pripažinimo konvencija. Tačiau buvo, ta konvencija ne, nebuvo taikoma bankroto byloms ir todėl 2000-aisiais atsirado Europos e, bankroto reglamentas kuriuo ir įgyvendinama ta sutarties nuostata. Taigi, reglamentas įsigaliojęs 2002-aisiais e, reiškia labai didelį žingsnį priekin, nes iki to momento visa, visa, visos, visa informacija, žinios apie tarptautinį bankroto bylų nagrinėjimą buvo ribota, tačiau ji išsiplėtė ir tai tapo Europos teisino dalimi. Bankroto bylų reglamente numatyti, numatyta, kokia kaip turi būti nagrinėjamos bankroto bylos iškeltos valstybėse narėse, jeigu e, bankrutavusios bank, įmonės pagrindinių interesų, turtinių interesų vieta yra vienoje iš ES valstybių narių tas reglamentas netaikomas draudimo įmonėms, bet numatytos nuostatos skirtos e, kredit, kreditinėms institucijoms. Numatytos nuostatos dėl jurisdikcijos, taip pat dėl sprendimų įgyventinimo užtikrinimo ir dėl taikytinos teisės. Taip pat numatytos nuostatos dėl to, kaip, kaip, e, koks yra santykis tarp pagrindinės bylos ir šalutinių bylų pagrindinė byla, tuo, tuo atveju, jeigu pagrindinė byla e, iškeliama ten, kur yra pagrindinių interesų vieta, o šalutinė byla iškeliama ten, kur tas pats skolininkas taip pat turi įmonę. Bankroto bylų reglamente taip pat yra nuostata, reikalavimas, kad komisija iki 2012 birželio mėnesio turi pateikti uh, peržiūrę ataskaitą ir prireikus taip pat pateikti siūlymus dėl to reglamento pakeitimo. Insol Europe e, organizacija, kurią pristatė Nora Wouters, sudarė darbo grupę, kuriai aš vadovauju ir kuri svarsto galimus e, bankroto bylų reglamento pakeitimus, kurie gali būti būtini. Insol Europe organizacija yra Europos bankroto klausimų organizacija. Joje ji vienė daugiau nei tūkstantį e, specialistų, praktikų, teisėjų, akademikų. Ir visi tie žmonės domisi tarptautinę bankroto teisę. Ir ši darbo grupė dabar svarsto, kokias rekomendacijas reikėtų pateikti tomis temomis, tos, tais klausimais kuriuos, ir aspektais, kuriuos būtina peržiūrėti. Aš išvardinau svarbiausius, parengiau svarbiausių klausimų sąrašą. Visų pirma, šiuo metu pirmo straipsnio pirmoje dalyje numatyta, kad pagal šį reglamentą jis taikomas tik tai bankroto byloms susijusioms su skolininku daliniu ar visišku teisės į turto netekimu bei likvidatoriaus paskirimu. Tai, reiškia, tai reiškia, kad reglamentas neapima tokių bylų, kuomet skolininkas nėra praradęs visų teisių į turtą. Tokios e, situacija egzistuoja Junktinėse valstijose ir būtent todėl kartais užsienio investuotojai pasi... mano, kad e, Euro... Europoje galioti sprendimai yra labai patrauklus, nes nežinai, kas um, kontroliuos bylos eigą. Ir todėl reikia apsvarstyti štai kokį klausimą. Ar nereikėtų numatyti, kaip reikia bil, svarstyti tokias bylas, kuriuose skolininkas nepraranda teisų į turtą? Kita tema ne Europos Sąjungoje e, nagrinėjamos bylos, pavyzdžiui, bylos iškeltos Australijoje, Kanadoje, kurioms galioja kit, kiti kai kurios tarptautinės konvencijos, kurio nėra patvirtinusios kai kurios ES valstybės narės. Ir susijęs su tuo klausimas yra bylos iškelimas valstybėje narėje, tuo atveju, jeigu pagrindinių turtinių interesų vieta yra ne ES. Tarkim, pagrindinių turtinių interesų vieta įmonės yra New York'e, tačiau e, Vokietijoje veikia juos įmonė. Ir klausimas iškyla, ar tokiai bylai taikomas bankroto bylų reglamentas. Ir dar vienas klausimas pagrindinių turtinių interesų e, vietos apibrėžimas ši vieta apsprendžia, kur keliama pagrindinė byla. Ir tai reiškia tris dalykus. Tris pasiekmes. Visų pirma, tai apsprendžia, kur, kur, kuri valstybė paskirs e, likvidatorių. Tai taip pat apsprendžia, kuris, tei, kuris teismas e, turės jurisdikciją toje byloje. Ir taip pat kurios valstybės įstatymai bus taikytini toje byloje. Ir ypač paskutinis klausimas taikytini įstatymai yra priežastis, dėl ko e, įmonės ieško savo palankiausios teisinės padėties valstybės skolininkai dažnai bando perkelti savo pagrindinių turtinių interesų vietą į kitą valstybę, kad bankroto byla būtų pradėta toje valstybėje narėje, kur jo nuomonė jam bus palankiausia padėtis. Taigi, ar, ar tas palankiausios savo teismo, palankiausios savo teisinės padėties ieškojimas turi toliau teistis? Šį klausimą Insol Europe organizacija taip pat svarstė. Kita tema. Trečiųjų šalių daiktinės teisės. E, nemok... bankroto bylų reglamento penktajame straipsnėje numatyta, kad iškėlus bankroto bylą, tai niekaip nepakeičia kreditorių daiktinėms teisėms susijusiams su turtu, kuris yra kitoje valstybėje narėje. Taigi, jeigu pagrindinė byla iškeliama Belgijoje, o skolininkas turi turto Vokietijoje ir tie, tas turtas yra užstatytas bankui, tai Belgijoje vyks nagrinėjama byla, nepaveikia ne, ne e, Vokietijai užstatyto turto, kai tuo tarpu, jeigu tai yra, jeigu turtas yra užstatytas Belgijoje, pagrindinėje šalyje situacija yra kitokia. Taigi manome, kad toks atskirimas, taigi klausimas, ar toks atskirimas ir turėtų išlikti, ar turtą Vokietijoje reikėtų traktuoti taip pat, kaip ir turtą esanti Belgijoje. Toliau užimtumo sutarčių klausimas. Bankroto bylose numatyta, kad kalbant apie užimtumo uh, sutartis taikoma užimtum, taikomi užimtumo įstatymai, tačiau ne, yra neiški tos nuostatos apreptis. Ši nuostata yra susijusi su darbo sutarčių nutraukimu. Pavyzdžiui, jeigu byla na, iškelta Belgijoje ir yra sudarytos užimtumo sutartys, darbo sutartys, kuriuoms galioja prancūzijos įstatymai, tuomet uh, Prancū... tuomet turėtų būti taikomi Prancūzijos darbo teisės nuostatos bei Prancūzijos bankroto įstatymas. Man atrodo, kad čia iškyla taip pat darbuotojų reikalavimų, reitingavimo klausimai neišspręsti. Pavyzdžiui, jeigu byla nagrinėjama Belgijoje, tai Prancūzijos darbuotojų reikalavimai yra reitinguojami pagal Belgijos įstatymus. O kaip tuo atveju, jei įmonė yra iškeliama, Daniel Fritz apie tai kalbėjo, tuomet pagal ES e, teisės nuostatas galioja tokia nuostata darbuotojų e, sutartis persikelia kartu su įmonė, tačiau yra galimybė, numatyti, galimybė taikyti išimtis likvidavimo atveju, nes bankroto iškelimas priliksta likvidavimui. Ir kai kurios valstybės narės yra pasinaudoję tą išimtimį, pavyzdžiui, Olandija, o Vokietija ne. Jeigu byla iškeliama Niderlanduose, o darbo sutartims galioja Vokietijos įstatymai. Bankroto bylos metu e, įmonė perkeliama kitur, iškyra klausimas, ar darbo sutartis keliamos paskui ją ir ar joms galioja Niderlandų įstatymai ar Vokietijos įstatymai. Toliau nepalankių žalingų veiksmų poveikis. Aš kalbėsiu trumpai šią temą, nes Daniel Fritz jau daug apie tai kalbėjo. Problema, su kuria susidurėme, yra tokia, kad taikomas dvigubas testas tam, kad būtų galima paskelbti sandorį niekiniu ir negaliojančiu dėl to, kad jis yra žalingas ir tai padaryti pagal bankroto įstatymus ir pagal sandorių teisę. Uh, Tai reiškia, kad sandorio šalys gali pasirinkti, kokie įstatymai taikytini sandorių teisai. Pavyzdžiui, pagal Olandijos įstatymus beveik neįmanoma paskelbti sandorio niekinių ir negaliojančių. Tai ir tai gali būti, sandorio šalims gali būti naudinga pasirinkti taikyti Olandijos įstatymus tokiems atvejams. Uh, Toliau, bankroto bylų e, nagrinėjimas tais atvejais, kuomet byla neišspręsta, kuomet arba neišspręstas bylas, tai yra techninis aspektas. Toliau, e, priskirimas ir apsaugotos teisės į turtą, tai yra irgi techninio pobūdžio, bet labai įdomi tema. Jeigu pagrindinė byla yra nagrinėjama Niderlanduose, o šalutinė byla iškelta Prancūzijoje. Turtas gali būti dalyjamas e, ir pir, pagal pirminę bylą, ir pagal šalutinę bylą. Aišku, kad pirmumo teisė teikiant reikalavimus turi pagrindinės bylos šalis. Ir 20 straipsnėje yra nuostata, kuri numato, kas turėtų būti, kaip viskas turėtų būti vykti, kad pirmą turtas paskirstomas Prancūzijoje, paskui Niderlanduose ir kaip nagrinėti reikalavimus ir ieškinius, jeigu e, buvo at, kompensuotas, jeigu buvo patenkinti kreditorių reikalavimai pagal pirmumo teisę Prancūzijoje. Noriu pasakyti, kad bankroto bylų reglamente nėra jokių nuostantų numatančių apsaugotas pir, pir, pir, pirmumo teisės. Pavyzdžiui, jeigu turtas yra užstatytas Prancūzijoje ir kreditorius reikalauja, kad tas turtas būtų kompensuotas tam. Tokiais atvejais netaikomas šis reglamentas ir neaišku, kaip reikėtų elgtis su turtu esančiu Niderlanduose. Dar vienas dalykas reorganizav, - įmonių reorganizavimo planai ir šalutinės bylos. Mūsų aptariamame reglamente nėra numatyta, kaip nagrinėjant bylą ir skirstant turtą pagal pirminę bylą, kaip tai atsiliepia e, reikalavimams e, patenkinti ieškinius pagal e, šalutinę bylą. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad Niderlanduose yra nagrinėjama pagrindinė byla, o Prancūzijoje yra įmonė ir ten vyksta šalutinė byla. Ten nagrinėjama šalutinė byla. Darkime prielaidą, kad įmonė dar gyvuoja ir ji sudaro nuomos sutartį išperkamosios nuomos sutartį su, prancūz, su prancūzijos įmonė, pavyzdžiui, dėl automobilių įsigijimo. Ir kai nagrinėjamos tos dvi bylos, kas turi teisę nutraukti tą išperkamosios nuomos sutartį? Ar tą turi padaryti likvidatorius, kuris yra atsakingas už pagrindinėje byloje, ar tą turi padaryti likvidatorius, kuris paskirtas atsakingu šalutinėje byloje? Taigi čia iškyla bylų apriepties klausimas ir tuo tarpu jis yra, nėra išspręstas e, bankroto bylų reglamente ir jį turbūt reikėtų peržiūrinėti. Tas klausimas yra svarbus, nes tai svarbu ne tik dėl to, kuris likvidatorius turi teisę e, nutraukti tuos išparkamosios nuomos sutartis, bet taip pat reikia nuspręsti, jeigu nu, nusprendžiant pagal kurią bylą atitinkamai e, paaiškėja, kurios šalies įstatymai bus taikytini, nes jeigu Niderlandų likvidatorius nutraukia sutarti galios Niderlandų įstatymai, tačiau jeigu Prancūzijos likvidatorius turi teisę tai padaryti, tuomet galios Prancūzijos įstatymai. Toliau įmonių grupių klausimas. Nilas daug apie tai kalbėjo, aš nebesigilinsiu į šį klausimą. Ir galutinis klausimas yra, ar harmonizavimo aptarimas turėtų būti įtrauktas į bankruoto reglamento peržiūrą. Insol Europe šią temą yra parengusi studiją jau anksčiau ir keli kalbėtojai šiandien pasisakė apie tai kalbėjo. Taigi norėčiau tuo ir baigti savo pasisakymą ir padėkoti Jums už galimybę aptarti tai. Dėkuoju už šį išsamų pasisakymą, visų mūsų ekspertų pasisakymą. Dabar norėčiau paklausti kolegų, ar yra kokiu nors klausimų, ar jūs dar esate priblokšti tos masės informacijos, kurią išgirdome. Prašau, kolega. Dėkuoju, ponė Pirinkė, trys trumpi klausimai. Ne, nesu tikras, kas galia, geriausiai galėsiu juos atsakyti. Na, pačioj pabaigoje jūs kalbėjote apie kreditorių e, hierarchiją ir e, ta priemonėmis. Tarkim, jeigu kila ginčas tarp Prancūzijos, Vokietijos, Vokietijos ir Prancūzijos ir Olandija tuomet taikina. O antra, E, tai galimybės prieš, nemo, prieš bankroto nemokumo procedūrą, tai administracinės priemonės ir taip toliau. Galbūt e, e, tokių įmonių grupė atveju, apie kurias kalbėjo Nylas, galbūt, e, parkim, gali skirtis tų grupių narių interesai. E, Na ir kas prima sprendimą dėl bankruoto, tarkim, paskelbimo. Ir trečia, jūs kalbėjote apie harmonizavimą, kadangi egzistuoja skirtimai tarp teisinių sistemų, o konkrečiai tarp e, europinės žeminės teisės ir rinktinės karalystės e, teisės, airijos teisės, tai ar yra kažkokių precedentų? E, ta, kai, tarkim, neaišku, kurios šalies, kurio, kokią teisinę sistemą, tradiciją pasirinkti, kaip toks sprendimas primimas. Dėkuoju šios klausimus. Bandysiu atsakyti į pirmą ir trečią klausimą, o Nilas atsakys į antrąjį klausimą. Kai dėl hierarchijos, tai pagal nemokumo reglamentą, jeigu yra šaltinės bylos, tai e, tokie ištekliai, tai tiek turtas yra perimamas, tai yra pagrindinė byla. Ir tuomet tas turtas bus paskirstytas pagal pagrindinės bylos hier, kreditorių hierarchiją. Jeigu byla nagrinėjama Olandijoje, tai tuomet bus e, pagrindinė byla nagrinėjama pagal Olandijos teisę, o o antrinėje byloje e, turtas bus paskirstamas pagal tos šalies, vyksta, kur yra tie, tos pretenzijos teisė, pažiūrėjau, Prancūzijos. Nes tarkim, jeigu išmokamas e, mokas skola kreditoriui, kuris turi pirmenybę Prancūzijoje ir, tarkim, gauna 50 procentų Prancūzijoje, kai prastiniai, tarpu, tai prastiniai kreditoriai tuo tarpu nieko negauna, po to vyksta papildomas turto išmokėjimas Niderlanduose. Tai pirmiausia, e, tiek jis te gali gauti, tas pagrindinis kreditorius, 50 procentų po to jis turės, likęs turtas turės būti padalintas tarp likusių kreditorių. O kai dėl harmonizavimo? tai reikia atskirti keletą dalykų. Kai mes diskutavome dėl harmonizavimo ir visą tai išdėsime mūsų parengtame dokumente, tai mes daugiausia susitelkėme į e, nemokumo teisės klausimus, pažiūrėjau, procedūros pradėjimas į e, pretenzijų patikrinimą, ir taip pat įmonių reorganizavimo planus. Mūsų manimu, šie klausimai nebūtinai yra tamprai susiję. su skirtingų teisinių sistemų ypatumais tuos klausimus lengviau harmonizuoti, negu tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, skundai, pretenzijos, reikalavimai. Tai e, skirtingai, e, priklausomai nuo teisinių sistemų, šie dalykai labai skiriasi. Būtent dėl šios priežasties mes siūlome, kad reikia atsižvelgti du aspektus. Tai yra, e, pirmasis aspektas yra lengviau harmonizuojamas, o antrasis aspektas yra svarbus mokumo procedūroms, tai yra, kad pavyzdžiui e, visose valstybėse narėse galėtų tie patys reikalavimai įmonių ir organizavimo planams. Ačiū. E, kalbant apie įmonių grupės, tai neretai pasitaiko, kad motininė įmonė pati kaip po tokia vertės neturi. Na ir neretai uh, E, būtent tos grupės pakitos įmonės yra vertingos ir jos e, e, yra įsiskolinusios. Taip pat yra tokia grupių forma, kad, kuriuo atveju mes nustatėme, kad yra trys uh, E, gyvybingos įmonių, trys gyvybingų įmonių pogrupiai ir mes tą pogrupį žiūrėjome atskirai ir tą pogrupį galėjo toliau veikti. Taigi mes bandėme įsiaiškime. Ar yra interesų susikirtimas tarp pagrindinės grupės ir kažkokių pogrupių? Ir kiekvienas, e, kiekvienas sėki nusprendėme, kad reikia atsižvelgti į pavienius teisinius vienetus. Praktikoje tai pasitvirtina, jeigu yra koordinuojamas bylos procedūros. Na, visai neseniai turėjome e, statybų bendrovių Kent Construction grupės atvejį ir ta grupė turi įmonių ne vien tik tai Airijoje, Europoje, bet net ir artimuose rytuose. Na ir pačią grupę kaip ir buvo įmanoma išgelbėti, tačiau kai, kurios, kai kurių atskirų įmonių nebuvo uh, įmanoma išgelbėti. Čia tarsi miško genėjimas uh, gaisro prevencijai. Dėkoju. Ačiū. Dar dėl galiojimo srities norėčiau paklausti, ar jūs e, analizuojate ir, pavyzdžiui, ne, nepatenkintas pretenzijas, e, kai, ypač kai kalbama apie užmokesčią, darbo užmokestį, nes skirtingose valstybėse narėse labai skirtingai interpretuojama šis rytis. To your question and Na, aš supratau, kad jūs klausėte, kaip yra su pretenzijomis, kurios nepatenkinamos per nemokumo procedūras. Na, kartais, kai neįmanoma per vieną procedūrą patenkinti tų pretenzijų, tai jau pradės antrą procedūrą galima patenkinti tas pretenzijas. Na ir nemokumo procedūros pabaigoje paprastai lieka tokių pretenzijų, kurių negalima patenkinti, nemanoma patenkinti. Na ir tokiais atvejais trys sprendimas, tai pavyzdžiui, yra organizavimo planas ir pagal tą planą sprendžiamos tos pretenzijos. Antra galimybė, tai čia ypač kai tenka susidurti su asmenimis, o ne su įmonėmis, tai e, tai tiesiog bankrutavusiam asmeniui jau yra panaikinamos tos pretendencijos. O kai kalba eina apie įmonės, tai neretai po bankroto įmonė išyra ir tuomet nebegalima patenkinti tų pretenzijų. Ir trečia, galimybė yra štai kokia, kad net ir po nemokumo procedūros tas pretenzijos išlieka ir tuomet įmonė ar asmuo gavęs naujo turto lėšų galėtų e, tokiu būdu padengti tas pretenzijas. Ar tokiu būdu atsakiau jūsų klausimą? Aš norėčiau dar papildyti. Dauguma ES narių numatytas vyriausybės saugos tinklas ir e, tam, iki tam tikrų ribų yra išmokami atlyginimai darbuotojams. Na ir papildomai prie tų išmokų gali būti sudaryti e, darbuotojų hierarchijos. E, Hier, sudarytas darbuotojų hierarchijas, pagal kurias yra išmokamos atlyginimai taip pat iki tam tikrų ribų. Na ir mano patirtis rodo, kad tokio vyriausybės tinklo derinimas su prioritetiniais e, E, prioritetinėmis pretenzijomis leidžia padengti visus um, atlyginimus, kuriuos reikia išmokėti um, darbuotojams. Na, ir neretai, pavyzdžiui, padengiamas trijų, išmokamas trijų, iki trijų mėnesių atlyginimų, kai, pavyzdžiui, Kinija. Kinieškai padėtis kitokia. Na ir e, skirtumų, kaip pavyzdžiui, vienose valstybėse narėse yra nustatyta kažkokia maksimali suma, kuri gali būti išmokėta darbuotojams, o kitose vėlgi jiems išmokamas pilnas atlyginimas. Na, čia buvo šioks toks nesusipratimas. Aš norėjau, kad jūs pakalbėtumėte apie darbo užmokestį kaip savoką ir kaip su tuo yra susidorojama, nes egzistuoja nacionaliniai skirtumai kiek ta e, savoka yra e, plačiai ar siaurai apibrėžiama ir dėl to susidaro įspūdžiai dėl tų, tų mm, pretenzijų patenkinimo. Ir dėl to man tiesiog įdomu sužinoti, ar jūs tą temą plačiau nagrinėjate, kadangi, kaip minėjau, ta savoka gali būti visai interpretuojama. In, in sense... Nes turite čia galvoje, kad tos taisyklės turėtų būti suderintas, harmonizuotas. Na, mes tiesąkant neįsigiliname į šį klausimą. Nes mūsų manimu tai yra tiesiog valstybės tinkamų teisės aktų klausimas. Matyt, tai yra problema ir dėl to, kad visa tai vyksta ir per socialinės sistemas, socialinio draudimo sistemas. Ten egzistuoja saugikliai, kurie yra labai skirtingi valstybėse narėse ir harmonizuoti visą tai reikštų, jog reikėtų harmonizuoti socialinio draudimo sistemas ir nuo to būt, mums jau reikėtų stengtis apsisaugoti, nes jau ir dabar yra pakankamai sudėtinga. Socialinio draudimo sistemose mes e, e imamės koordinuojamojo vaidmens ir nieko nenorime keisti. Mano klausimas, jeigu aš teisingai viską supratau, jeigu teisingai viską supratau, jūs rekomenduojate laikytis tokio požiūrio, kuris susijęs su trimis pakopomis. Aš, e, Tai, tai jų tokį klausimą dėl to, kad mes šią temą taip pat e, atliekame darbą, mes norime pateikti pranešimo savo iniciatyvą, kuri, kuriame raginame komisiją kvalifikuotą savo balsų daugumą pateikti konkretų e, pasiūlymą dėl e, bankrotų teisės tolesnio harmonizavimo. Ir aš teis, jeigu teisingai supratau, tuomet jūs sakote, kad tam tikrose sritise harmonizacija yra tikslinga tose, tai, tai yra tos rytis, kurias minėjo jūsų kolega. Tai yra ta, tam tikras dalykus mes galime reglamentuoti direktyvą, tačiau dar egzistuoja antra pakopa. Tai yra tarp valstybinių, tarp valstybinių mastų veikiančių įmonių grupių e, problema man susidaro įspūdis, kad e, šios problemos neišspręsime tiesiog harmonizuojančią direktyvą. Tam mums reikia reglamento. Ir tai reiškia, kad per reglamentą mes galėtume e, regl nustatyti tam tikras E, procedūrinės taisyklės, pavyzdžiui, e, teismų e, skirtingose valstybėse narėse veiksmų koordinavimas ir panašiai, skiriant kabutėse tam tikrą šefą, kuris paskirstytų užduotis ir tai būtų nagrinėjama bankroto byla. Taigi šio reikalą galima reglamentuoti būtent reglamentu O trečias punktas, trečiasis etapas būtų taikyti jau e, e, egzistuojančias teisės nuostatas, taikyti, rinktis taikytiną teisę, kuri e, susijusi su nuostatomis, kurios nėra harmonizuotos, tai yra susijusios su nacionaliniais, e, su nacionaliniais įstatymais ir normomis. Ar aš teisingai supratau, kad jūs rekomendavote tokį trijų etapų sprendimą, ar aš visiškai neteisingai visą tai supratau, ar jūs galite man patvirtinti, kad taip supratau viską, ponia Kuperi, ar kas nors kitas? No, sir, Na, man atrodo, Jūs visko teisingai supratote, tiesiog e, apibendrinate tai, mes, tai, ką mes sakėme, nes tikrai poreikis harmonizavimui yra nedidelis. E, na, jeigu kalbame apie procedūrinius aspektus, tai, tai tarsi tokiu būdu apibendrinami mūsų rekomendacijų pagrindiniai elementai. Gerai, dėkoju. Ar yra dar kokiu nors e, pasisakymų, ketinimų, ne, nematau, kad kas nors norėtų dar ko nors klausti. Labai visiems jums dėkoju, tai buvo tikrai naudinga, e, naudingas seminaras, palengvinsantis mūsų darbą ir e, linkiu jums gero kelio namo ir e, netrukus baigsime mūsų įprastinį posėdį, nebedaug beliko, dar liko subsidiarumo klausimo aptarimas, tai yra nuomonė kurią pateikė nacionalinis parlamentas. Tai yra Niderlandų atstovų rūmų nuomonė dėl pasiūlymo dėl e, sprendimų prieimimo civilinėse ir komercinėse bylose, tai yra peržiūros to, to, to reglamento. Tai yra tiesiog mano informacinis pranešimas. Dėl kitų klausimų neturite jokių klausimų ir pastabų. Kitas posėdis bus balandžio 11 dieną.